prašymas dėl paskirimo į biudžeto komitetą pono Avel vietoj Kozolino. Peticijų komitete pona Rebeka Taylor nebėra tikroji narė. Delegacijoje parlamentinio bendradarbiavimo su Kazakstanu, Kirgistanu ir Uzbekistanu ir Tadžikistanu, Turkmenistanu ir Mongolija. Michel Dantin vietoj Xaba Henry delegacijoje su Pietričių Azijos ir Pietričių e, valstybių asociacijos, ponas Danta, Čilės ir ES e, delegacija ponė Pirgolės vietoj ponios Deurgiza, ponė Nikol vietoj ponios Wagner, delegacijoje su Ando bendruomenė, ponė Irkiza vietoj ponios Perez. E, Viduržėmio jūros asamblėje, ponas Obermeier, ponė delegacijoje su jungtinėmis valstijomis, ponas Trimon vietoj ponios Morvai, delegacijoje su Pietų Amerika, ponė Nicole Sinclair vietoj Francisco Wagner, su delegacijos su Šveicarija ir Norvegija ir EES komitete ponia Kušmerin, Palestinos delegacijoje ir ES ir Meksikos bendrame komitete. Aš norėčiau paklausti, ar yra prieštaravimo dėl šių e, paskirimų. Ponas Jemek. Vous avez la parole, monsieur Guémec 323. Vous avez la parole. Vous ne la prenez pas Ok. Jūs nenorite kalbėti? Jeigu nėra prieštaraujama, šie paskirimai yra patvirtinami, o dabar pereiname prie balsavimo motyvų. Ir prašau laikytis kalbėjimo laiko. Pone Miranda, vieną minutę. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Nous passons donc la parole à Madame Swinburne. Ponia Swinburne, vieną minutę. Thank you, Madam Chair.